22-osios. Manau, kad dabar galime perti prie balsavimo. Pradėsime nuo, pirmojo, nuo pirmosios rezoliucijos dėl Estijos ir e, Britų jūrininkų suimtų Indijoje. Rezoliucijos projektas, kurį teikia frakcijos. Balsuojame dėl žaliųjų pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Kas pritartų ENF frakcijos pakeitimui, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar visa rezoliucija, dėl visos rezoliucijos balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. Dabar perinama prie rezoliucijos dėl Etijopijos. Pirmasis pakeitimas. Europos kairiųjų frakcijos vardu kas už, kas prieš, susilaikė, Atmestas. Patikrinkime. Sprawdzamy. Balsuojame elektroniškai. Balsuojame. Balsuoti baigiame. E, odrzucono. Atmesta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. teraz e, rezoliucja dabar rezoliucija dėl Šiaurės Korejos. Bendras pasiūlymas primti rezoliuciją, pirminis tekstas, ketvirtas punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo primti rezoliuciją, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Głosowanie zostaje zamknięte. Balsuoti baigiame. E, przyjęliśmy. Pritarta. Baigėme balsavimą. Noriu padėkoti visiems už kantrybę ir linkiu visiems saugios kelionės namo. Šiandienos posėdžio protokolas bus pristatytas kitos sesijos pradžioje ir jei niekas nepaprieštaraus. Ir šiandien primtas rezoliucijas.